po to laikytų, jog tos nuostatos yra privalomos, privalomos visoms valstybėms narėms. Tai yra vienintelis juridinis kelias šioje situacijoje. Diskusiją baigiame. Dabar eisime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra bendrosios diskusijos skirtos žvejybai. Mes kalbėsime apie pono Valencijos pranešimą. Ir tai yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimo dėl konvencijos dėl būsimo daugia šalio bendradarbiavimo Šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo. Taip pat svarstysime ir kitą dokumentą Dėl tarybos reglamento, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema taikinė konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse po Estevės pranešimas. Aš labai ribosiu jūsų kalbėjimo laiką, prašysiu suprasti mane ir pirmiausiai žodį suteiksiu keturias minutės. Ponui Valencijai, prašom. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, drogie koleżanki i koledzy. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Konvencija, kurią jums pristatysiu, buvo pasirašyta Otavoje 1978 metais ir įsigaliojo 1979 metų e, sausio pirmąją dieną. Ir tuo susitarimu buvo sukurta Šiaurės Atlanto žvejybos uh, Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacija. 2007 ir 2008 e, buvo e, įvesti pakeitimai šiai konvencijai. Šią konvenciją. Tai buvo padaryta siekiant suderinti šią konvenciją su, kitai, su kitais regioninio ligmens bei tarptautiniais dokumentais. E, organizacijos sandora buvo modernizuota ir dabar yra aiškiai padalinta atsakomybė susitarančiams šalims, vėliavos valstybėms ir uosto valstybėms. Sprendimų prieimimo mm, procedūra yra sklandi, taip pat yra nustatyta biudžeto atvirtinimo procedūra, taip pat parengtos ginčių sprendimo procedūros. Atsižvelgiant į konvenciją. Šių pa, ES yra suinteresuota, kad tiems pakeitimams būtų pritarta, todėl aš prašau jūsų palaikymo mūsų teikiamiams pakeitimams. Noriu aiškiai pasakyti, kad yra kai kurių problemų tvirtinimo procese. Visų pirma, pasirašančiosios valstybės pritarimus, pakeitimus patvirtino 2007-aisiais. Tie dokumentai buvo parengti anglų kalba, 2008-aisiais dokumentai pas, buvo parengti, pakeitimai buvo parengti prancūzų kalba, o komisijos pasiūlymas dėl e, sutarties perkelimo 2010 metų taip pat yra parengti ir tai reiškia, kad pasirengimas tų teisės aktų perkelimų užtruko du metus, tai tikrai nepriimtina. Spartus mm, darbas yra vienas svarbiausių e, dėmenų šiame darbe ir komisija turi rasti galimybę dirbti sparčiau ir tai taip tenkinti vieną iš Lisabonos e, sutarties tikslų, tai yra paspartinti sprendimų prieimimo procesą. Šiuo konkrečiu atveju E, e, turime įrodymų, kad viskas nevyksta sklandžiai, todėl reikia imtis priemonių. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad 2009 m. gruodžio mėnesį, kuomet įsigalio Lisabonos sutartis, žvejybos komitetas turėtų būti ten e, atstovaujamas kaip ir Europos parlamentas, kuomet deramasi dėl tokių kom, dokumentų. Dėl tokių sutarčių 2007 ir 2008 parlamentas nebuvo atstovaujamas dėl savame suprantamų priežasčių, bet dabar esame pasirengę teikti savo pritarimą pagal mums suteiktas galės, bet norėtume priminti komisijai ir tarybai apie naują procedūrą ir apie tai, kad būtina gerbti Europos parlamento galės. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponė Fraga Estevės keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai už tai, kad mes galime pasiekti sutarimą per pirmąjį svarstymą. Taip pat norėčiau padėkoti visų trijų institucijų teisės skyriams, kurie įsitraukė į teisinių problemų sprendimą komitologijos procese. Man atrodo, mes pasiekėme gerą kompromisą. Ypatingai dėl to, kad e, dabartinė teisinė situacija yra žymiai palankesnė. Bet žinoma, e, siekiant kompromiso, tam tikrų dalykų ir netenkame. Komisijos pasiūlymas prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai pasiekė parlamentą ir tai reiškia, kad dabar mes turime atsižvelgti į naują situaciją į 290 ir 291 Lisabonos sutarties e, straipsnius. Tai pasakytina apie deleguotus aktus ir įgaliojimo aktus. Mums šiuo metu reikalingas naujas mechanizmas, kuris leistų kaip įmanoma greičiau perkelti naujas nuostatas, kad užtirstumėm kelią biurokratinėms kliūtims, o taip pat ir vilkinim, vilkinimams, tam, kad sugebėtumėm laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. 48 straipsnis ir jo kompromisas. Man atrodo, kad jame mes matome pažangos, pagal kurį komisija sugebės įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal žvejybo Šiaurės rytų Atlantę. Organizacijos įsipareigojimus, o taip pat ir pagal naujuosius įsipareigojimus, kurie komisijai tenka pagal sutartį. Pakeitimus mes galime įgyvendinti per deleguotusius aktus. Komisija sutinka, kad e, toks, e, tokia procedūra bus taikoma daugeliui aspektui, pavyzdžiui, perkrovai, inspekcijoms ir kitiems dalykams. Kitaip tariant, e, tiems dalykams, kurie yra susijęs su priežiūra ir kontrole. Pone komisarė, Parlamentas įsipareigoja pakeisti procedūrą tuo met, jeigu paaiškėtų, kad pagal bendrą sprendimo procedūrą perkelimas vyksta nesklandžiai. Ir jeigu ES įsipareigojimai gyvendinami neteisingai. Aš aišku turiu galvoje be kita ko ir komisijos įsipareigojimus, kurie yra susijęs su regioninėmis žvejybos kontrolės organizacijomis. Man atrodo, pasiektas dokumentas yra aiški pažanga, nes jis yra geras dokumentas toliau bendradarbiauti komisijai, komisijai tarybai ir parlamentui žvejybos rytyje. Ačiū. Dėkojame. Toliau komisijos vardu kalbės ponė Damanakė. Komisija ragina Europos parlamentą pritarti pakeitimams e, žvejybos Šiaurės vakarų Atlantė konvencijai. Noriu padėkoti ponui Valesiai už jo pagalbą ir darbą rengint pranešimą. Šių pakeitimų tikslas užtikrinti, kad ši, šis susitarimas atitiktų kitas tarptautinės ir regioninės konvencijas. Ten m, mm, ja, tuo integruojamos šio laikinė žvejybos koncepcija, taip pat numatyta uh, numatomi aišku susitarančių šalių, vėliavos valstybių ir oro, uos, ir oro uosto valstybių apibrėžimai. Taip pat numatyta sprendim, biudžeto prieimimo e, procedūra ir ginčių tarp susitarančių šalių sprendimo procedūra. Uh, Europos Sąjunga prisijungdama prie šių pakeitimų įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus dėl tvarios žvejybos ir Lisabonos sutartimi numatytų įsipareigojimų. Spartus tos konvencijos įgyvendinimas yra mums naudingas, todėl mm, raginu jam pritarti. Todėl nu- taip pat noriu aptarti apie bendradarbiavimą ir žvejybą Šiaurės vakarų Atlanto regione. Noriu padėkoti, Šiaurės rytų Atlanto regione, noriu padėkoti poniai Fragai už parengtą pranešimą. Aš tikrai norėčiau, kad žuvininkystės komitetas pritartų šiam, šiam pasiūlymui. Kontrolės ir priežiūros sistemos dėgymas yra galimybė tvariai e, tvariai tvarkyti žuvininkystės išteklius tame regione ir kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba. Tačiau noriu pasakyti, kad komisija nėra visiškai patenkinta susitarimu pasiektų tarp Europos parlamento ir tarybos per trilogą, kuriame dalyvavo komisija. Mane tikrai nuliūdino kai kurie rezultatai, ypač dėl 48 straipsnio, kuriame numatyta reglamento pakeitimų procedūra. Komisija siekia išsamesnių deleguotų galių šios sutarties atžvilgių. Noriu paaiškinti, kodėl ir noriu, kad atidžiai klausytumėtės, nes tos, tie patys klausimai bus svarbus ir ateityje. Kaip žinote, Europos Sąjungai reikia visapusiškai gyvendinti šią sutartį, nes tai yra mūsų tartautinis įsipareigojimas. Pagal šią konvenciją uh, pakeitimai tampa mus saistančiais praėjus 80 dienų nuo konvencijos įsigaliojimo. Mane tikrai neramina štai kas, kad ribotos galios, kuria, kurios yra sutiktas komisijai, gali užkirsti kelią tų teisės aktų perkelimui į nacionalinę teisę laikų. Ir tai yra mano atsakymas į pono Valesos klausimą. Norėčiau, kad jūs tai suvoktumėte ir žinotumėte. Mums reikia užtikrinti, kad visos šiolaikinės priemonės būtų įdėktos. Pavyzdžiui, praėjusiais metais patvirtintos priemonės bus perkeltos, kuomet bus galutinai susitarta dėl viso pasiūlymų paketo. Bet kitais metais tikėtina e, šiam susitarimui bus pasiūlyti nauji pakeitimai, kuriuos reikės atitinkamai perkelti į ES teisę 2011 pradžioje. Taigi mums reikia tam daugiau laiko, ponios ir ponai. Todėl komisija mano, kad šis reglamentas nepažeidžia, neužbėga už akių jokioms galimoms uh, institucijų pozicijoms pagal 290 ir 291 sutarčių straipsnius dėl regioninės žvejybos uh, organizacijos. Komisija pasilieka savo teisę taip pat teikti pakeitimus reglamentui ir taip didinti priemonių kiekį, kurias reikės patvirtinti deleguotaisiais arba įgyvendinimo aktais. Jeigu per prastinę e, teisės, e, teisė, teisė kuros procedūrą mes e, negalėtumėme užtikrinti tarptautinius prisimtų įsipareigojo gyvendinimo laiku. Noriu dar kartą padėkoti poniai Fragai ir poniai Valėsai už jų pranešimus ir žuvininkystės komitetų už darbą šios svarbių klausimų. Labai ačiū. Frakcijų vardu pirmiausiai kalbės ponas Kadek dvi minutės. Monsieur le Président, Madame la Commissaire Damanaki et mes chers collègues. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos. Aš pirmiausiai kalbėsiu apie ponios Fragos pranešimą. Mes šiandieną apie jį diskutuojame ir jis yra nepaprastai reikšmingas, kai kalbame apie kontrolės sustiprinimą žvejybos šiaurės vakarų raju, rajonuose. Labai svarbu, atsiprašau, Šiaurės rytų Atlantę. Labai svarbu, kad būtų užkirsta, užkirstas, užkirsta bet kokia neteisėta konkurencija, kad nebūtų parduodami žvejybos produktai žemomis kainomis, neteisėtai žemomis kainomis. Nes Dažnai galime matyti, jog kainos, kainos, su kuriamis tenka konkuruoti Europos žvėjams, yra paprasčiausiai pernelyg žemos. Europos žvėjai turi atitikti tam tikrus įsipareigojimus, bet e, taip atrodytų, kad mes tarsi juos baudžiame ir nebaudžiame kitų, kurie tų įsipareigojimų nesilaiko, turiu galvoje nekontroliuojame ir neteisėtą žvejybą bei jos operatorius. Aš noriu tik tai pasidžiaugti ir paraginti, kad šis susitarimas turi būti perkeliamas kaip įmanoma greičiau į Europos teisę. Ir Aš labai tikiuosi, kad ir nesusitarančios šalis um, vadovausis e, tomis nuostatomis ir kad mes pagaliau atsižvelgsime iki 290 Lisabono sutarties straipsnį. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime išsaugoti tarp institucinę pusiausvirą. Ir taip pat e, manau, kad e, labai gerai, kad čia buvo taikoma bendra Sprendimų prieimimo procedūra. Pone Rodust, pone pirmininkė, Pone komisijos atstovė kolegos, aš labai džiugiuosi, kad mes sugebame žengti dar vieną žingsnį tvarios žvejybos link. Regioninės žvejybos organizacijos yra nepaprastai svarbios institucijos, kai mes kalbame apie žvejybos valdymą pasaulio mastu. Deja, yra tokių nekantrių žmonių, kaip antai aš, kuriems tam tikrų taisyklių gyvendimas vyksta per vėlai. Mes turime padaryti viską, kad sustiprintumėm regioninę žvejybos organizacijas. Kalbant dabar konkrečiai apie pranešimus. Man atrodo, priimtos naujos um, uosto valstybės vėliavos valstybės ir kiti įsipareigojimo taisyklės yra labai sveikintini. Tačiau reikia dėrėtis dėl kai kurių klausimų, kurie iš pat pirmo žvilgsnio galbūt atrodo techniški, bet iš tikrųjų yra labai svarbus mūsų tolesniam darbui. Man atrodo, kad mes turime priimti aišku kompromisą visiems ir mes jau tą padarėme dėl deleguotų aktų. Man atrodo, kaip Toliau, pavyzdžiui, bus perkeliami žvejybo Šiaurės rytų Atlantė komisijos e, sprendimai. Galbūt e, ne visus tenkina dabartinis pasiektas rezultatas. Atrodo, kad e, trunka pernelik ilgai, kol atitinkamos komisijos sprendimai perkeliami į ES teisę. Man atrodo, kad bendro sprendimo procedūroje mes sugebėsime kaip įmanoma greičiau perkelti naujus įsipareigojimus. Kalbant dabar apie kai kurių žuvų rūšių žvejybą. Yra atitinkama organizacija atsakinga už žvejybą Šiaurės rytų Atlante, bet pavyzdžiui, dėl kai kurių kitų žuvų, kaip antai skumbrės, reikia atitinkamų susitarimų, kurių trūksta. Man labai gaila, kad nepaisant gero bendradarbiavimo, iki šiol tebėra tiek daug ginčių. O galbūt galėtumėm suteikti regioniniams žvejybos organizacijoms kompetenciją sprendžiant pakrančių e, žvejybos klausimus, bent jau kalbant apie migruojančias žuvų rūšis. Ačiū. Dėkojame. Toliau Raimers. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos. Susitarimas dėl bendradarbiavimo, daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės vakarų Atlante. Tas susitarimas įkūrė labai svarbę organizaciją. Ir jas siekiama optimaliai valdyti žvejybos išteklius Šiaurės vakarų Atlante. Atitinkamai buvo taikomi ir regioniniai susitarimai, buvo perimtos šio laikinės žvejybos valdymo koncepcijos. Man atrodo labai gerai, kad yra atitinkamai supaprastinima valdymo struktūra, kad yra aiškiai suformuluojami sustarinčiųjų šalių įsipareigojimai. Labai gerai, kad yra numatoma ir ginčių sprendimo procedūra. Man atrodo, kad e, Europai šis susitarimas yra labai didelės svarbos ir parlamentas pagal Lisabono susitarimą atitinkamai pritars tokiam naujam žingsniui. Alde frakcijos vardu aš norėčiau pritarti kolegos Valencijos pranešimui. Pone pirmininkė, dėkuoju už suteiktą žodį. Pone Liuvin, trys minutės. You, Ačiū pirmininkė, komisarė, parlamento nariai. Noriu padėkoti mm, poniai Fraga ir poniai Valensa už pranešimus, kuriuos šiandien aptarinėjame. Šiaurės Atlanto žuvininkysnės organizacija yra labai svarbi Europai, Šiaurės Atlanto ekologiniai sistemai. Ir šios organizacijos bendras veikimas yra pozityvus, kas ne visuomet pasakytina apie regioninės žuvininkystės organizacijas. Nors Šiaurės Atlanto žuvininkystės organizacija veikia geriau nei kitos, vis tik tik tai um, konvencijos zonoje žuvų išteklių situacija yra kritiška ir iš tikrųjų labai sunku yra įvertinti um, socialinį ekonominį veikimą ir todėl, uh, jeigu norime pasiekti konvencijos optimalaus panaudojimo tikslų, labai sunku pamatuoti, ar tai yra daroma. Tačiau, kai eina kalba apie juodųjų sąrašų įgyveninimą, priemonės um, kontrolę, kontrolės e, įgyvendinimą, tai e, kontrolės priemonių įgyvendinimą, tai jau yra labai svarbus pasiekimai. Labai svarbu, kad uh, pabrėžti, kad priemonės, kurios buvo priimtos dar 2006 metais, dar tik dabar įsigalioja ES. Taigi labai uh, ilgai užtrunka priemonių perkelimas į jas teisės aktus, o ES privalo laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Kova su nelegalia žuvininkystė yra labai svarbi. Kai kur net iki 30 procentų sugaunama žuvies yra nelegaliai sugaunama. Nuo 11 iki 26 milijonų tonų žuvies yra sugaunama nelegaliai. Kasmet tai sudaro apie 29 milijardus JAV dolerių. Tai maždaug penktadalis importuojamos sugaunamos žuvies kiekio. Uh, Aišku, kad nelegali žuvininkystė labai kenkia, ypač tolimoje jūroje pakrančių žuvininkystės tinklams, aišku, turi labai svarbių socialinio ekonominių padarinių. O kontrolės um, reglamento įsigaliojimas yra labai svarbus ES. neteisėta deklaruojama, nereglamentuojama žvejyba vykdančių laivų kontrolės priemonės yra labai svarbios. Kad tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Ir gali būti, kad jeigu tokios priemonės būtų iki galo pritaikytos, tai tokie um, NNN žvejybą uh, vykdantis laivai, jų skaičius sumažės. ES turi spręsti tokius klausimus ir turi bendarbiauti Aišku, kad regioninėse žuvininkystės organizacijose bendradarbiavimas yra labai svarbus, bet labai svarbu kalbėti apie um, tarptautinį uh, ž, uh, laivų uh, registracijos sąrašą, kad tie laivai nepereitų prie kitos vėliavos, kad būtų galima išspręsti uh, neteisėtos, nedeklaruojamas ir nereglamentuojamas žvejybos klausimą visame pasaulyje. Pani komisarz, szanowni państwo, na wstępie chciałem. Grabarczyk. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti abiems pranešėjams. Mes svarstame tikrai labai svarbius pranešimus, kuriuose akcentuojamas kontrolės klausimas. ES teritoriniuose vandenyse yra regionų, kur netliekamos inspekcijos ir kontrolė, reikia pasirūpinti, kad visi es teritoriniai vandenys būtų kontroliuojami. Tačiau visų pirma noriu pažymėti, kad nėra vieno vienintelio kelio padalinti kvotas ir gauti informaciją apie visą sužvėjojamą ir iškraunamą į krantą laimikį iš valstybių narių. O Kartais Europos komisija skelbia nuomonės, kurios kartais yra prieštaringos. Todėl reikia, norėčiau priminti apie silkių populiaciją vakarų Baltijos jūroje. Jau kurį laiką svarstome e, šią padėtį, tačiau dar ne, ne, netrastas racionalus tos situacijos, o padėties paaiškinimas. Taip pat Turime nepamiršti ir žuvų taukų, ir žuvų miltų klausimų. Pavyzdžiui, pranešimai renkti šiuo klausimu buvo parengti gana selektyviai. Pavyzdžiui, buvo e, pristatyta padėtis rytinėje Baltijos jūros dalyje. Taip pat noriu pakalbėti apie Nord Stream projektą, apie to vamzdyno tiesimą ir atrodo, kad ten bus prarastos žvejybinės teisės ir turime paskaičiuoti, koks laimikis, kokios įplaukos bus prarastos. Ir visose pranešimuose turi būti atsižvelgta į vairius susijusius aspektus. Pone Dots, dviem minutėm. Um, thank you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė Damanaki Jums šis vakaras tikrai aktyvus, nes mes jau buvome susitikę žuvininkystės komitete. Noriu padėkoti pranešėjams už jų parengtus pranešimus ir pritarti kolegų jau išsakytoms šiandien mintims dėl to, kad mums kelia susirūpinimą tai, kad vėluojama svarstyti šiuos klausimus. Tačiau norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir kalbėtume parlamente pakalbėti apie žuvininkistės susitarimus bendresnėme kontekste. Noriu pabrėžti, kad visos tų susitarimų susitarančios šalis privalo bendradarbiauti. Ta pati šiandien sakė ir komisarė sakydama, kad e, susidarant dėl tokių dokumentų visi susiję turi tai daryti atsakingai. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad jūs e, ką tik investavote milijoną svarų į naujų technologijų gamyklą ir kad ta gamikla kasmet jums duoda pelno ir kad laikomasi visų tarptautinių reikalavimų. Ir paskui jūsų kaimynas nusprendžia pažeisti tą tarptautinį susitarimą, tiesiog jo nebedygdyti ir nusprendžia, kad jūsų kaimynas nusprendžia, kad jam priklauso didesnė išteklių dalis. Taip vyksta su skumbre ypač kalbant apie vieną e, žuvininkystės e, e, įmonę veikiančią Šiaurės Airijoje, aš turiu menį Norvegiją, Islandiją ir Farerų salas. Komisarė, mums, mus domina jūsų užimta pozicija šiuo klausimu. Mes norime pasidžiaugti jūsų daromomis pastogomis, bet norime, kad komisija ir parlamentas e, būtų vieningi jums derantis dėl šio klausimo sprendimo, taip situacinė situacija šioje srityje tapo labai sudėtinga ir įtempta. Thank you, Dabar kalbės tie kalbėtojai, kurie kalbės savo pačių vardu. Pirmiausiai, ponas Kelis. Pone Dots jau kalbėjo, Patekopul, tu kalbės ir aš pats, trys kalbėtojai iš Airijos. Mes atstovaujame beveik visai Airijos žuvininkystės bendruomeniai. Airijos žuvininkystė yra labai svarbi jau daugelį metų na, pakrantės bendruomenės visiškai priklausomos nuo žuvininkystės, tačiau tikrai mm, šį kartą tiek daug vilčių ir iliuzijų žlunga ir tiek daug nepasitenkinimo dėl to, kas yra nuspręsta, kad yra pernelyg daug reglamentavimo, pernelyg griežtos bausmės, labai e, keista tvarka dėl importo, labai keista tvarka dėl a, a, e, kilmės šalies. Dėkoju pranešėjams, kad jie bando spręsti šios klausimus. Ypač sveikinu a, Šiaurės rytų Atlanto žuvinį bankininkystės konvencija dėl draudimo iškrauti uoste, jeigu nėra patvirtinimo iš laivo, iš val, e, vėliavos valstybės, kad yra teisėtai sugauta ta žuvis. Labai svarbu, kad mes patys įgyvendytumėm savo taisyklės, savo žuvininkystės bendruomėm. Taip pat e, tai, ką pranešėjai e, pasakė, yra labai svarbu, kad Europos parlamentas išlaikytų savo prerogatyvą ir toliau peržiūrėtų konvencijos pakeitimus ateityje. Taip pat pat svarbu, kad komisija ir parlamentas kartu dirbtų ir užtikrintų, jog mūsų pakrančių bendruomenės gautų didžiausią naudą, tai yra daugiausia žuvininkystės bendruomenės iš tų susitarimų. Ir pabaigai, neturėtumėm praleisti šios progos ir nepanalizuoti, kaip būtų galima išplėtoti akvakultūrą, nes yra pernelyg daug žuvies importuojama ES, o mes galėtumėm užauginti ją patys. Čia yra didžiulės galimybės, ypač turint omenyje ekonominę krizę. Mes galėtumėm tikrai prisidėti prie biudžeto stiprinimo. Gracias, Ačiū, Andrėjas Parėja. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Damanakė, kad atvykote pas mus. Taip pat ir dėkoju pranešėjai, poniai Fragai ir ponui Valensui. Jo abiejų pranešimai buvo paruošti dėl to, kad buvo pateiktos atitinkamos ir patvirtintos kontrolės priemonės 2006 metais. E, jau 82 metais buvo atitinkami sprendimai priimti, bet e, mes matome, kad, ponė Fraga, mes kalbame apie priimtų priemonių įgyvendinimą europiniu lygiu. Svarbiausi pakeitimai yra papildymai, papildymai skirti tiems laivai, laivams, kurie nepriklauso susitarančiųjų valstybių grupiai. Taip pat svarbus e, susitarimai yra taikomi apie žuvies iškrovimą uoste, siekiant kovoti su neteisę nedeklaruojama ir nereguliuojama žvejyba. Aš norėčiau prisijungti prie prieš mane kalbėjusių kolegų. 2006 metais patvirtintos priemonės Ir 1986 metais mes matome, kad 28 e, metus nevyko nieko. Ir dabar komisija turi perkelti regioninių žvejybos valdymo organizacijų rekomendacijas. Bet žiūrint iš aukščiau, kalbant apie bendrus leistinus sugavimų e, kiekius, kalbant apie kvotas, kalbant apie netestos deklaruojamos ir nereguliuojamos žvejybos e, reguliavimą, akivaizdu, kad trūksta patikimumo ir aiškumo. Man atrodo, kad reikia gerbti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą siekiant tarp institucinios pusiausvėros. Pasiūlytos priemonės jau nesikį buvo kalbama apie tai. Pasiūlytos priemonės turėtų jomis būti siekiama sustikri, sustiprinti regioninės žvejybos organizacijas. Ir jeigu nebus perkelti priimti sprendimai, tai akivaizdžiai nukentės parlamentas, o taip pat ir bus negerbiama Lisabono sutartis. Mes norėtumėm komisijai pasakyti štai, kad dirbkite šiek tiek greičiau, kovojant su neteisėta žvejyba, o taip pat ir perkeliant priemonės ES teisę. Ačiū. Dėkojame toliau Galageris. Uh, Ačiū pirmininkė komisarė Demenakė. Visų pirma, noriu pasveikinti uh, abu pranešėjus, parengus puikius pranešimus. Uh, Ir ypač dėl ponios Fraga pranešimo noriu pasakyti, kad tai buvo nekontroversiškas pranešimas, visos šalis pritarė kompromisui. Aišku, labai svarbu yra užtikrinti ilgalaikį žuvų išteklių naudojimą ir išsaugojimą užtikrinant tvarų aplinkosaugišką naudojimą, kad būtų ir socialinė nauda. Reikia prisiminti um, vis dar vykstantį ginčą dėl skumbrės uh, šiaurės rytų Atlanto regione. Aišku, labai svarbu, kad tas ginčas būtų išspręstas kaip galima greičiau, nes skumbrės išteklių pereikvojimas turės baisius padarinius tolesniems sugavimams. Labai svarbu, kad būtų tvariai naudojami šios žuvies ištekliai, kad visos šalis susitartų. Pavyzdžiui, Londone dėrybos nedavė galutinių rezultatų. Kita savaitė bus pratesosios dėrybos. Aš labai linkiu sėkmės, labai tinkiuosi, kad e, blaivus protas e, bus svarbiausias šiuose dėrybose. Ir labai svarbu, kad 26 diena būtų įvertinta iš komisijos pusės tų dėrybų rezultatas ir kad būtų nuspręsta, ką toliau daryti. Jūs, komisarė, turite užtikrinti, kad bendrai valdomi ištekliai būtų um, tikrai tinkamai prižiūrimi sveiki ištekliai. Mes negalime pakartoti praeities klaidų. Dėl mėlynojo patasų ir mes negalime leisti, kad taip atsitiktų ir su šia žuvim. Ponas Hatin. Ačiū pirmininkė. Noriu paremti tuos pranešimus, kuriuos šį vakarą aptarėme. Taip pat noriu pasinaudoti uh, um, progą ir sakyti keletą pastabų dėl tarptautinių uh, daugiašalių susitarimų žuvininkystės rytyje, kai uh, žuvininkystės valstybės sudaro susitarimus, kad būtų jie sėkmingi, labai svarbu, kad visų šalių uh, paskatos būtų aiškios. Ir skaidrios labai svarbu taip pat uh, kad būtų vadovaujamasi mokslinėmis žiniomis, suda, nusprendžiant, kaip toliau a, išsaugoti išteklius, kaip juos valdyti, kokius planus sudaryti. Mano a, šalis Škotija žuvininkystės politikos rytyje vadovaujasi tarptautiniais ES sutarimais, tačiau nelabai sėkmingai. Pavyzdžiui, taip vadinamasis a, saugojimo planas verčia išmesti papildomai sugautą žuvį. Aš, aš, priegauda ir, pavyzdžiui, ginčas dėl skumbrės Škotijos, vienas iš vertingiausių išteklių tai yra ir aišku, kad tarptautinės dėrybos yra labai svarbios tuo klausimu. Ar yra kokių vilčių, kad bus sėkmingai sudaryti susitarimai tarp žvejybinių valstybių? Mes negalime leisti, kad būtų tokia situacija, kuomet kas kiek nori, tas tiek žvejoja vienašališkai ir kad tokiu būdu būtų išgaudytos visos žuvis. Aš noriu paraginti komisarę toliau dėti didžiulės pastangas, tęsti savo gerą darbą, sprendžiant šį ginčą. Aš žinau, kad jūs puikiai žinote, kokie yra did... tikrai stiprus jausmai Škotijoje šio klausimus. Atsimenate tai iš neseno vizito. Aš noriu paraginti komisarę toliau užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi tikrai tvirtais mokslininkais moksliniais įrodymais, žiniomis šioje srityje, kad taisyklės būtų prasmingos, tvirtos, aiškios, planai taip pat, kad um, ne vien tik tai bendražuvininkystės politika uh, būtų suformuojama taip pat to pagrindu ir kad uh, visos bendrijos to laikytųsi. Mulțumesc, domnule președinte. Pone Sarbu, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Neteisėta žvejyba žlugdo pakrančių žvejybą ir turi baisių padarinių jūrų ekosistemams. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad buvo priimtas susitarimas su taryba ir kad mes žengėme svarbų žingsnį atsižvelgdami į rekomendacijas žvejybai Šiaurės rytų Atlante. Labai svarbu laikytis įsipareigojimų pagal sutartį, bet taip pat labai svarbu ir saugoti išteklius, nes akivaizdžiai jie yra dabar pernelyg intensyviai žvejojami. Aišku, kad dar yra kai kurių problemų, reglamentas negali išspręsti visų su ES žvejyba susijusių problemų. Yra tokių valstybių, kurios neturi nei valios, nei sugebėjimų taikyti tarptautinių įsipareigojimų. Ir žinoma, kad nuo to kenčia ištekliai. Tai taip pat reiškia, kad atitinkamuose laivuose darbo sąlygos yra prilygintinos vergystiai. Dabar mes periname prie vienos minutės kalbų. Ponas Sikerski. Sikerski Pone Sikerski, vieną minutę. Szanowni Państwo, konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie. Ponios ir ponai, konvencijos dėl bendradarbiavimo e, šiaurės vakarų ir šiaurės rytų Atlantė turi būti e, pakeisti, tai yra mums reikia pritarti tiems pakeitimams. Šiais, pakeitimams, šiais pakeitimais numatoma e, optimaliai išnaudoti turimus išteklius, e, ypač žvejybinius išteklius, taip pat tinkamai juos naudoti, taip pat numa, numatomas e, sisteminis požiūris į žvejybą. Taip pat mums reikia kovoti su neteisėta žvejyba. Visą tai prisidės prie tvarios žvejybos užtikrinimo. Taip pat būtina užtikrinti žvejybos proceso kontrolę ir stebėsiną visą laiką. Taip pat stebėti išteklių lygį ir priimti reikalingus atitinkamus sprendimus. Ponas Rovena minutė. Ačiū pirmininkė. Dėrybų metu dėl sutarimų ES delegacijos vadovas įsipareigojo e, Saint-Pierre Mikolo žvėjams e, atiduoti Prancūzijos e, kvotą ir aš Sempier Nikolo žvėjų vardu Noriu paprašyti, kad būtų patvirtinta, ar iš tikrųjų taip susitarimas bus formalizuotas dėl atbulinio kvotos gražinimo ir tą būtų galima padaryti paprasčiausiai laišku, kad mm, tuomet susitarimai žuvininkystės būtų visiškai palaidoti. Norėčiau paprašyti, kad komisarė paaiškintų, kaip yra. Vieną lėktuvą. Ferreira vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Tartutinis bendradarbiavimas e, tarptautiniuose teritoriniuose vandenyse yra vienintelė sąlyga užtikrinanti tvarę žvejybą ir išteklių išsaugojimą. E, išteklių išsaugojimas turi apimti priemonės, reikalingas priemonės, o regioninės žvejybos organizacijos turi dalyvauti dėgiant tokias priemonės. Būtent todėl mes pritarėme siūlymui ištaisyti e, susidariusias klaidas, ypač dėl neteistos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. E, valstybės narės privalo padaryti daugiau, ar, ar per kokias nors organizacijas, ar per, per tautinį bendradarbiavimą perkeliant atitinkamas priemonės. Komisija šio fakto neturėtų ignoruoti. Reikia užtikrinti geresnės kontrolės priemonės, jos pareikalaus daugiau investicijų ir lėšų, todėl reiktų pagalvoti, iš kur tas lėšas paimti, iš kur finansus paimti, kad užtikrintume, kad įdėktumėme kontroliavimo priemonės, kurios reikalingos mūsų įgyvendinamiems teisės aktams. Uh, Ir taip pat reikia užsitikrinti geriausią įmanomą kofinansavimo lygmenį šioje srityje, dabar jis yra 50 procentų. Ponas Oberman, vienai minutėjai. Ačiū. Metinėme žvejybos Šiaurės vakarų Atlanto organizacijos susitikime buvo priimti labai svarbus sprendimai po 79 metų. Man atrodo, kad labai svarbu, kalbant apie tvarę žvejybą, suformuluoti tokią ekologišką koncepciją, kad išteklių pakaktų ir ateities kartoms. Ir labai svarbu, kad smulkus žvėjai, kad kad jų šeiminės struktūros sugebėtų išgyventi, bet taip pat reikia apsaugoti ir stambius e, žvejybos laivus. Kitaip tariant, žvejyboj taip, bet ne tokiai žvejybai, kuri kelia grėsmę smulkioms vietos žvejybos struktūroms. Labai svarbu, kad išteklių pakaktų ateities kartoms ir juos reikia užtikrinti pagal statį. Ačiū. Dėkojame. Baigiant diskusijas, žodį tars komisijos vardu ponė Damanakė dvi minutės. Norėčiau dar kartą padėkoti abiems pranešėjams už puikų darbą. Noriu padėkoti ir visiems parlamento nariams už jų e, išsakytas mintis Aš suprantu, kad tai yra tikrai labai svarbus pranešimai, nes po pakeitimų įsigaliojimo situacija turėtų nu, būti labai ženkliai pagerinta, ypač, pavyzdžiui, kontrolės užtikrinimo srityje, taip pat kalbant apie mūsų uh, požiūrį į neteisėtą žvejybą. Aš sutinku su visais, kad neteisėtos žvejybos problema yra problema, kurią turime spręsti, nes ji žlugdo išteklių tvarumą. Tai taip pat kelia didelį pavojų. E, pakrančių bendruomenėms, nes jeigu išteklių nebebus ateityje, pakrančių žvėjų bendruomenės nebeturės pajamų šaltinio. Taigi labai svarbu užtikrinti tą kontrolės sistemų įdėgymą ir tų kontrolės sistemų įdėgymas mums tikrai būtų labai naudingas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad aš suprantu, jog reikia daugiau išteklių, tikriausiai reikia daugiau finansavimo, kad užtikrintumėme gerą tų taisyklių gyvendinimą. Rengiamės daryti viską, kas mūsų galioje. Tai nėra lengva užduotis atsižvelgiant į krizę, bet bandysime daryti, ką galime. Turiu dar vieną pastebėjimą. Norėčiau šiek tiek dar pakalbėti apie bendrą sprendimų prieimimo procesą, kuriame dalyvauja komisija, parlamentas ir taryba. Tuo atveju, jeigu norėtumėme teikti pakeitimus šito, šit, mūsų aptartiems sprendimams ir perkelti juos į mūsų teisės sistemas. Uh, Taigi tie, tos regioninės žvėjų organizacijos yra svarbios mūsų politikoje. Mes turime skatinti jų veiklą, kad, būtų, kad žvejyba būtų vykdoma teisėtai. Jeigu pas, mums pavyktų užsitikrinti, kad būtų įdėkti mūsų principai visame pasaulyje, tai žvejybos tai me, tuo mes užtikrintumėme žvejybos tvarumą. Taip pat džiaugiuosi visais pasiūlymais dėl bendradarbiavimo stiprinimo. Ir galbūt reikėtų uh, sukurti tarptautinį žvejybinių laivų registrą, kad tai vyktų, uh, bet kad tai būtų įmanoma, dar reikia daug nuveikti, reikia žengti daugybę žingsnių. Taigi dabar reikėtų skatinti uh, visais įmanomais būdais tarptautinį bendradarbiavimą ir reikėtų sparčiai perkelti šių organizacijų priimamus sprendimus. Būtent todėl komisija prašo daugiau deleguotų galių šioje srityje. Žinoma, mes paisome, gerbėme sprendimų priimimo procesą, mes suprantame, kad dabar susidariusi nauja aplinka ir mes suprantame, kad ir jūs, parlamentas ir taryba, nuspręsite, kokias galės jūs galite suteikti mums komisijai šioje srityje, deleguoti, kokias galės galėtumėte. Bet aš jau minėjau, kad komisija čia išvelgia tam tikrų problemų, nes na, iškils grėsmė ES reputacijai tarptautiniu mastu, jeigu mes nesugebėsime perkelti laiku tų organizacijų primamų sprendimų. Reikia geresnės pusiausvyros. Aš sutinku su jumis, kad mums reikia subalansuoti visų trijų institucijų darbą, bet tas balansas turi būti geresnis. Ir aš esu pasirengusi su parlamentu svarstyti konkrečiame susitikime, kaip tas priemonės geriau galima būtų perkelti į ES teisyną. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkojame. Dabar žodis suteikiamas pranešėjams. Pirmiausiai ponui Valensui dviem minutėm. Koležankim kolegom za. Ačiū. Noriu padėkoti Jums visiems už e, šiandienos diskusijas. Manau, kad mes visi sutarėme, nes e, pristatyti pakeitimai yra būtini ir noriu padėkoti poniai Fragai už tai, kad ji vadovavo mūsų komiteto darbui. Noriu padėkoti ir Jums, ponė komisijos narė, man tikrai labai malonu buvo bendarbiauti su Jumis. Dėkoju už, Jums už Jūsų išsakytus žodžius. Man atrodo, aš suprantu, kad ES institucijos e, išgyvena nuolatinį kaitos procesą. Ir kalbant apie pakeitimus konvencijoms, mes pritarėme jiems ir palaikome juos. Ir manau, kad nuo šiol dėrybos ir darbas vyks taip, kaip ir turėtų, sėkmingai, sklandžiai ir skaidriai. Ačiū, komisarė, už jūsų pasisakymą ir tikiuosi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo. Ta. Ir baigiamasis žodis poniai Fragai Estevės dvi minutėms. Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasakyti Jums, komisarė, kad e, susitarimas, e, kurį prieimė žvejybo Šiaurės rytų Atlantė komisija, galbūt ir nėra pats geriausias pavyzdys, bet komisija prieimė per nelik vėlai savo um, sprendimus. Man atrodo, kad pasiūlymai buvo pradėti teikti pagal konsultavimosi procedūrą. 48 reglamento straipsnėje matome atitinkamus pakeitimus nukreiptus į ateičią tam, kad ateityje žvybo Šiaurės rytų Atlantė komisijos rekomendacijos buvo, būtų perkeliamos kaip įmanoma greičiau. Mes atitinkamai deleguojame komisijai įgaliojimus ir labai nedaugelio atveju yra numatomi deleguoti į atsiprašau, bendras sprendimų prieimimo procedūra. Tad, ponė komisarė, noriu pasakyti štai ką. Jeigu mes matysime, kad bendra sprendimų prieimimo procedūra nepakankamai gerai veikia ateityje, tai matysite pasiekmes. Man atrodo, kad jūs matėte pakankamai iš mūsų pusės dėtų pastangų ir aš labai tikiuosi, kad komisija pasinaudos jai suteikiamais įgaliojimais. Uh, E, kuriuos suteikia jai taryba ir parlamentas. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisarė, aš tikiuosi, kad ateityje situacija bus žymiai geresnė nei iki šiol, o jūs turėsite atitinkamas priemonės tam, kad galėtumėte atitinkamai jais operuoti. Jomis operuoti. Ačiū. Dėkojame komisijai, dėkojame kolegijai ir kolegoms. Rytoj 12.30 bus balsuojama, o dabar pagal darbo atvarkę yra numatomos vienos minutės kalbos. Vienai minutiai nutrauksime posėdį, vienai minutiai neilgiau, kad greitai pasiruoštume. Tie, kurie norite likti, prašome likite salėje, tie, kurie nepageidauti, galite išeiti.